gerbiami nariai. Noriu padėkoti tikrai už sutiktą galimybę trumpai apžvelgti mūsų diskusijos rezultatus šiam klausimui krypstant į pabaigą. Visies reikia pabrėžti, kad e, anksčiau į donorės orientuotas darbo metodas nebepasitvirtina dabartinėmis aplinkybėmis, dėl to turėtumėm galvoti apie ateitį, apie geresnį pasaulį. Ir turime pereiti prie darnaus vystimosi tikslų, sklandžiai pereiti nuo, vystimosi, nuo tūkstantmečio vystimosi tikslų prie šios darbo tvarkės ir nepamiršti socialinės aplinkosauginės plotmės su tuo susijusios. Visą tai akcentuoti besivystančiose šalyse ir taip pat galvojant apie bendradarbiavimą su mūsų partneriais. Pasirengimas naujajam kotonų sustarimui leis dar kartą patikinti AKR regiono šalis, jog esame ryštingai nusiteikę bendradarbiauti su jomis ir tęsti ankstesnę gerą praktiką. Iš tiesų susidurime su vienu rimčiausių iššūkių dabar Europos Sąjungoje, kaip integruoti globalizacijos veiksnį mūsų vystomą politiką. Būtent tai stengsime atspindėti labiausiai dėrėdamiesi dėl tolesnių, dėl darnaus vystimosi e, tikslų ir juos įgyvendindami. Pone pirmininkė, gerbiami nariai, aš tikrai Džiaugiuosi galėjęs šiandieną su jumis susitikti ir remsiuosi savo darbe tuo, kas buvo pasakyta šiandieną. Toliau stengsiuosi dėl mūsų piliečių labo. Taigi ačiū Jums ir tikiuosi Jūsų paramos dirbdamas šioje svarbioje man patikėtoje srityje. Ačiū. Um, thank you, Mr. Mimica. Just to remind... Ačiū ponui Mimicai. Priminsiu tolesnę darbo tvarką. Koordinatoriai susitiks iš karto po klausimo. Uždaras posėdis vyks. Pone pirmininkė, vieną prašymą turiu. Twitteryje buvo skundžiamasi kad e, interneto ryšys prastai veikė parlamente ir kad nebuvo galima e, stebėti daromą transliacijos, taigi tikiuosi, kad e, problema bus išspręsta. Ta pati girdėjau apie tarptautinės prekybos komitete vykusius klausimus. Atkreipsime dėmesį į tą problemą. Taigi, kolegos, palikite salę, tie, kurie nedalyvauja uždariame posėdyje. kuomet nusiūsime savo vertinimą pirmininkų suigai, ten bus priimtas sprendimas dėl atitinkamos rezoliucijos. Kita kartą vėl susitiksime rytoj vėlai vakare. Tokie jau laikai mums atiteko, taigi rytoj 6 valandą vakare susitiksim.